prie darbo rinkos. Atitinkamas konvencijos aiškiai sako, kad tokie žmonės neturėtų būti atskirti nuo švietimo sistemos. Dėkuoju. Dabar e, pagal mūsų darbo atverkę turėtume aptarti ponios Jėglė pranešimų moterų vaidmo žemės ūkija ir kaimo vietovėse. Pranešėjai žodis keturiams minutėms. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Kaip parlamento pranešėja dėl savos iniciatyvos pranešimo e, dėl moterų vaidmens žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, aš siekiau e, pasiekti. E, pasiekti, kad vyktų išsami diskusija, kad būtų atkreiptas dėmesys į tai, koks yra moterų vaidmuo. E, Taip pat norėjau kalbėti apie vienodas gyvenimo sąlygas visose regionuose ir taip pat e, skirtumų tarp miesto ir kaimo vietovių mažinimą, kad būtų sudarytos sąlygos žmonėms pasilikti kaimuose. Prieš keletą dešimtmečių bendroji žemės ūkio politika buvo orientuota į kaimo plėtrą ir žemės ūkio vystimą. Ateityje dar svarbiau bus siekti tvarių e, kaimo vietovių, tvaraus žemės ūkio ir čia reikės, kad prisidėtų visi atitinkami e, veikėjai. Šiame kontekste bus labai svarbu atsižvelgti ir į moterų potencialą, į, į moterų galimybės e, kaimo regionuose. Patirtis rodo, kad e, kaimo vystimasis yra labai dažnai susijęs su moterų veikla. Praėjusiais metais aiškiai matėme, kad remdami moteris ir su moterimis susijusius projektus mes taip pat siekiame e, gerovės kaimo vietovėms. Ir to, todėl turime remti e, tokias. E, tokias iniciatyvas visos, visoje ES, visose jos regionuose. Žemės ūkija moteris vaidina taip pat labai svarbu vaidmenį. Moteris prisidėjo labai daug prie įmonių e, priderinimo prie rinkos. Žemės ūkio įmonės siūlo naujoviškas naujoviškas paslaugas, ne tik e, žemės ūkio produktus. Ir tą žemės ūkėje slypinti potencialą reikėtų dar labiau išnaudoti. Todėl e, vienintelė galimybė yra e, remti moteris žemės ūkėje, atsižvelgti į jų profesinės kompetencijas, skatinti tų profesinių kompetencijų vystimasi. Mes norime, kad moteris galėtų pilnai pasinaudoti visais gyvenimo kaime ištekliais. Ūkininkės, e, turėtų, ūkininkėms turėtų būti atlyginama pagal jų nuopelnus. Taip pat jos turėtų turėti galimybę dalyvauti atitinkamų įstaigų veikloje, e, visuomenės įstaigų veikloje. po intensyvių diskusijų Žemės ūkio e, komitete mes patvirtiname šį pranešimą, tik vienas kolega balsavo prieš. Rytoj, kai balsuosime plenarinėje sesijoje, nebus ne vieno pakeitimo. Tai rodo, kad mums pavyko pasiekti labai gero kompromiso, kuris tinka visoms frakcijoms. E, vienbalsiškumas e, suteiktų šiam pranešimui atitinkamo svorio, kad į jį e, atitinkamai e, galėtų žiūrėti taryba ir komisija. Norėčiau padėkoti visoms kolegiams ir visiems kolegoms, ypač šešėliniams pranešėjams, už tikrai puikų bendradarbiavimą. Diskusijos dėl BŽUP po 2013 metų turėtų e, turėt, tose diskusijose turėtų atsispindėti ir moterų vaidmuo. Esu įsitikinusi, kad mūsų pranešimas bus e, tinkamas pagrindas tai diskusijai ir bus taip pat teigiamas įnašas diskutuojant dėl ateities finansinės perspektyvos. Dėkoju uždėmesi. Grazie, eh, cominciamo il catch di AI. Ačiū. Pradėkime procedūrą, prašau žodžio, ponia Maginės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Elizabet Jėglę, padėkoti už gerą darbą rengiant šitą pranešimą. Ačiū už nuolatinį darbą šioje srityje, ne vienerius metus, kiek ją pažįstu. Ir e, iš tiesų tai, kad nėra pasiūlyta pakeitimų, rodo pranešimo kokybę. Norėčiau atkreipti dėmesį į porą pastraipų. Sveikinčiau ketvirtą e, dalį, adekvatus biudžetas e, žemės ūkio politikai, dešimta dalis, naujos technologijos kaimo vietose, vietovėse, poreikės plėsti užtikrinti prieiką prie plačiojo šio ryšio. 34 dalis labai svarbi yra moterims turėtų būti tinkamai atstovaujama politinėse, ekonominėse, socialinėse institucijose, žemės ūkio sektoriuje, kad ir moterų ir vyrų požiūris atsispindėtų priimant sprendimus. Manau, kad tai yra labai svarbus ir dėje žemės ūkio organizacijų veidas labai vyriškas yra, tas klausimas spręs, nes komisija taip pat turi suprasti, kad vyrų ir moterų ūkininkų pro problema pagrindinė yra netikrumas BŽP reformos ir ūkininkai turi spėlioti, kokie bus rezultatai reformų, tai gali reikšti e, jiems papildomas e, išlaudas, tai būtų našta ir aš norėčiau komisijos paprašyti atkreipti tai dėmesį. Dėkui. Pone Tykau. Ačiū, ponė pirmininkė. Svarbiausia problema moterims kaimo vietovėse yra darbo nebuvimas ir dėl to skurdo rizika. Todėl e, tose bendruomenėse labai svarbu švietimas, socialinė apsauga. Ir e, būtent dėl to e, tose regionuose gyvenančios moteris neturi galimybės užsimti verslu, todėl reikėtų pagerinti prieigą visiems. Uh, prie viešųjų paslaugų. Turime gerbti savo įsipareigojimus, e, teikti plačią juosti ryšį kaimo vietovėse, plėtoti kaimo turizmą, e, padėti derinti profesinį ir šeimos gyvenimą ir padėti žmonėms likti gyventi kaimo vietovėse. Dabar, pane Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė. E, tai labai savalaikis ponios Jėglės pranešimas ir už jį aš dėkoju, dėkoju už gerą bendradarbiavimą. Ne visi supranta ir žino, kad 42 procentai e, žemės ūkija gyvena gyvena, e, dirbančių žmonių yra moterys ir kad 29 procentai jų yra e, pačios e, ūkių vadovės. Kaime privalo egzistuoti visa virtinė paslaugų ir galimybių e, sveikatos apsaugos, švietimo, transporto, e, plačia juostinio interneto paslaugos. Ir visas jos nebūtinai turi būti rinkon orientuotos. E, moteris turėtų turėti galimybę užsitikrinti savo ateitį ir pensijas. Reikia taip pat skatinti ir uh, verslininkumo įgūdžius. Čia e, daug gali nuveikti regionų vietos valdžia. Tai gali e, daug padaryti ir prisidėti prie e, moterų ateities vaidmens žemės ūkija. Ola all'onorevole Ferreira. Ponas Ferreira dabar. Ačiū pirmininkė. Moterų padėtis e, žemės ūkija ir kaime atspindi tą baisę krizę. Mūsų dabartinėje politikoje, tokioje kaip BŽUP. Iš tikrųjų, e, žemės ūkija 42 procentai e, dirbančių yra moterys. Dauguma dirba mažuose ūkiuose. Ir būtent ten krizė smogė labiausiai. Daug šeimos ūkių buvo priversti likviduotis. E, lygiai taip pat e, dėl BŽUP reformos e, sužlugo smulkus ir vidutinis verslas. Dėl to, kad vykdoma antisocialinės apsaugos politika po finansų krizės patirti dideli nuostoliai, atėjo laikas veikti, e, pademonstruoti moteriams didesnę pagarbą ir plėtoti viešasias paslaugas, e, švietimo, e, sveikatos apsaugos rytise, bet taip pat užtikrinti ir laisvalaikio galimybės, kad iš kaimo žmonės masiškai nebėgtų. Dėkuoju toliau ponas Nikolesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad svarbiausia šio pranešimo e, dalis yra susijusi su gyvenimo sąlygomis kaimo vietovėse. Visų pirma, mes turėtume suvokti, koks svarbus yra kaimo plėtros fondas. Šitas fondas turėtų turėti pakankamai lėšų, kad ir ateityje galėtų siekti mažinti skirtumus tarp miesto ir kaimo. Taip pat valstybės narės taip pat turėtų gerinti savo politikas, gerinti infrastruktūrą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tokį aspektą kaip visuomenės senėjimas, ypač kaimo vietovėse todėl mes turime daryti viską, kad pritrauktume jaunus žmonės, jaunus darbuotojus į kaimo vietovės. Dėkoju, paskutinis pasisakymas. Pone Danšyla. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Jeglė už šį pranešimą, norėčiau pasveikinti ją. Man atrodo, moters, moterų vaidmens pripažinimas yra labai svarbus, nes moteris vaidina svarbu vaidmenį ne tik pirminėje e, produkcijoje, bet ir kalbant apie diversifikavimą. Norėčiau priminti, kad moteris gyvenančios kaime dažnai susiduria su skurdu, su izolacija. Mes turime siekti vienodų moterų teisių ir turime tai akcentuoti kalbėdami apie bendrą žemės ūkio politiką. Daugelis moterų, kurios gyvena kaimo vietovėse, neturi prieigos prie, prie švietimo paslaugų, sveikatos apsaugos paslaugų. Taigi mes turime daryti viską, kad situacija pagerėtų šioje situacijoje. Ši, ši, ši, kad pagerėtų situacija, mes turime siekti e, lyčių lygybės kaimo vietovėse. Dėkoju, dabar žodis suteikiamas poniai Reding. Jį kalbės komisijos vardu. Pirmą pirmininkę visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai ir Žemės ūkio komiteto nariams, kadangi e, jų svarsyta tema svarbi, svarbu traukti tai darbo atvarkę ir komisija labai gerai suvokė, kokius svarbu vaidmenį moteris atlieka žemės ūkėje, e, kaimo vietovėse ir kaip tik tai čia ir išvelgtumėm e, kaimo plėtros politikos e, vaidmenį. Reglamentas numato paramą ne vienoje moteriams kaime svarbioje srityje, tai būtų parama mikro įmonėms patirtis, e, e, pardavimo kanalų ieškojimas, joms tai būtų tik tai keli pavyzdžiai. E, kaimo plėtros politika taip pat numato galimybės vyrams ir moteriams derinti šeimos ir darbinį gyvenimą, pavyzdžiui, pagal pagrindinių paslaugų e, priemonės socialinės paslaugos, pavyzdžiui, kaip dienos centrai vaikams arba pagyvenusius galėtų būti e, remiami, be to vietos transporto paslaugos, e, smulkaus masto infrastruktūra taip pat gali gauti paramą pagal šią priemonę. Padėtis kaime labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse ir poreikiai moterų kitokie yra valstybės narės ir regionai turi atidžiai nagrinėti padėtį padėtį ir numatyti tikslės, tikslinės priemonės pritaikytas prie vietos e, situacijos, atsižvelgiant į konkrečias moterų problemas, valstybės narės, pavyzdžiui, teikti e, pirmumą moteriams įgyvendinamos kai kurias priemonės, bet to valstybės narės gali pasinaudoti finansinę inžineriją, kad sukurtų garantijų fondus, kad moteris galėtų gauti e, paskolas, moteris taip pat turėtų vaidinti svarbų vaidmenį lyder programoje. Čia reikėtų atsižvelgti ir jų specifinius poreikius ir potencialą, kad būtų galima mobilizuoti tam tikro regiono teritorijos plėtros potencialą. Žinoma, būtų naudinga, kad komisija turėtų daugiau duomenų apie moterų padėtį, tačiau vis dėlto atsižvelgiant uh, į tai, kad valstybės narės nori su paprastinimo, būtų labai sunku jas įtikinti, kad reikėtų teikti papildomus duomenės, užsikrauti tokį, tokią naštą. Tačiau, kai duomenės įmanoma padėta, tai statistiką reikėtų analizuoti, išskaidyti pagal lytis ir komisija, uh, turėdama duomenės, įtraukti įtrauks tai į pažangos ataskaitą ir numatydamas strateginės gairias. Dar vienas svarbus veiksnys tai būtų keitimasis patirtimi ir šiame kontekste norėtų, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį Europos kaimo plėtros tinklą į sudėdamasias nacionalinės dalis ir tie nacionaliniai tinklai gali keistis gerąją praktiką ir būtų pageidautina, kad daugiau moterų asociacijų pasinaudotų turimais tinklais kad moteris skirtingose kaimo vietovėse turėtų galimybę bendrauti. Diskusione chiusa. Dėkuoju komisijos nariai, diskusiją baigiame, balsuosime rytoj vidurdienį. Toliau mūsų darbo tvarkėje Marinesku